Ačiū patvirtinti darbo atvarkę. Ačiū, kad susirinkote. Pirmininko pranešimo. E, ketvirtadienį nuo 9 e, iki 10 bus bendras Envirekon posėdis dėl taksonomijos su tvarių finansų. O po to nuo 10 iki 12 bus Ekon komiteto posėdis ir balsuosime dėl MPL. Ir taip pat e, su, e, ponio, e, bus klausimai su ponia Keninger. Taip, vykstančių tarp institucinių dėrybų ataskaita, Refit, trečiasis trialogas, kaip tęsiasi dėrybos dėl klėringo netaikymo pensijų fonduose. Ir taigi aptarsime e, nediskriminacinio, nešališko prieigos prie klėringo ir e, finansinių suinteresuotų pusių apibrėžimas, taip pat e, techninis darbas buvo padarytas nemažas ir taip pat tikrai labai dėkoju tas, e, dėl to subtilaus stiliaus, e, kur, kuriuo buvo parengtas šis pranešimas. Taigi, e, kitas punktas yra pranešimo projektas dėl biudžeto įtvirt, e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo, pono Franculica, žodis jums. Pirmininkė, dėkoju. Iš tiesos rumūnų kalba franzulika, franzulica reiškia tą patį. Bet rum, e, rumūnų kalba yra lot, e, lotynų kalba ir reikia sakyti franzulica tai neslavų kalba. Ačiū, norėjau jau seniai jums paaiškinti, iš kur yra kilusi rumunų kalba, tai dėkoju, kad suteikėt galimybę. Ir kaip tart mano pavardę. E, tai kolegos, norėčiau pabrėžti metinio biudžeto vykdymo patvirtinimo svarbą trijų priežos institucijų - ESMOS, EOPA ir EPA. Taigi dabar yra puikia proga įvertinti ir pateikti pasiūlymus jų darbo patobulinime. Taip pat norėčiau pritarti auditorumų rekomendacijai, pagal juos sandoriai pabrėžiantis metinės e, sąskaitas, mokėjimus e, yra teisėti ir e, nuolatiniai. EBI, EOPA ir ESMA E, užduoti turi rinkos integraciją, teisinę konvergenciją, taip pat turi e, sisteminio stabilumo, klientų e, už, saugumo užtikrinimo vaidmenį. Ir tokios institucijos koordinuoja veiksmus ir taip pat reikėtų joms geriau koordinuoti nacionalinius priežiūros institucijas. Taip jos sustiprint savo vaidmenį. Kolegos Ponios ir ponai, norėčiau pasakyti, kad institucijų pajamos sumažės dėl e, to, kad Junktinė karalystė išstos ir iš ES. Norėčiau pabrėžti, kad būtų užtikrintas tinkamas finansavimas e, ir ištekliai, kurie suteiks galimybę e, atlikti jų darbą nepriklausomai ir tinkamai. Po Europos vadovų tarybos 17 metais padaryto sprendimo e, perkelti e, Europos bankinystės instituciją į Paryžių. Nenoriu e, kištis čia į tos diskusijas, kaip buvo ta institucija perkelta, toks yra gyvenimas, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kaip tai paveiks biudžetą bus skirta daugiau išteklių kovai su pinigų plovimu, kad institucijos galėtų vykdyti savo priežiūros funkciją, taip pat teikti užklausas ir tirti nacionalinį institucijų veiklą vykstančios tarp e, institucinės dėrybos su e, Europos priežiūros institucija manau, kad reikėtų imtis e, tinkamų priemonių, kad kompetitingos institucijos, kredito finansinės institucijos taikytų e, Europos e, pinigų, kovos su pinigų plovimu, taip pat teisingų finansinių operacijų nuostatas, taip pat reikėtų kalbėti su EOPA ir ESMA kaip taikyti riziką ir tinkamą priežiūrą. Kalbant apie esmą, norėčiau pasakyti, 27 procentai biudžeto yra finansuojamo iš e, ES 42 procentus e, priežos institucijos valstybių narių e, teikia 29 procentai iš kitų kredito reitingavimo institucijų įmokų, taip pat repozitoriumų ir keli procentai iš kitų išteklių. Aš norėčiau pasakyti, kad toks uh, finansavimo uh, pagrindas gali uh, tikrai kelti grėsmę nepriklausomumui ir priežiūros institucijos darbui. EOPA finansuoja 40 procentų iš ES fondų, 60 procentų per tiesioginės įmokas iš priežiūros institucijų valstybėse narėse. Dėl to reikia geriau e, galvoti apie priežą valstybėse narėse, galvoti apie pažeidžiamas e, pusės, apsaugoti vartotojus nuo e, nesažiningos tarptautinių įmonių praktikos. Yra daug tokių pavyzdžių kai kuriuose Europos valstybėse, ypač centrinėje vidurio Europoje galvoti apie e, prastesnė, e, prastesnės kokybės draudimo paketus, kurie yra parduodami e, centrinėje Europoje. Taip pat reikėtų užtikrinti taip pat ir skaidrumą ne tik Europos komisijai, parlamentui, bet taip pat ir nacionaliniams institucijoms. Taigi dėkoju ir tikrai dirbsiu kartu dėl pakeitimų ir tikiuosi sutarimo dėl šių labai svarbių temų, nes tai jos yra labai svarbios finansinėms rinkoms. Dėkoju pranešėjai. Dabar EPP e e, grupė frakcijos vardu Vertlanger. Dėkoju pirmininkė. Pranešimo projekto pagrindas, trijų pranešimų pagrindas iš tikrųjų e, remiasi audito rūmo ataskaitai ir norėčiau pasakyti, kad e, nėra jokios priežasties džiaugtis tokiais pranešimais, kaip e, matau, tie pranešimai yra labai tokia, tokie dirbtini savo prigimtimi ir yra tik labai nedaug skirtumų, kurie jų yra tikrai tik keli. Nesileisiu čia į detalės, bet kalbant apie OPA, yra sakoma, e, yra tokie pateikti bendro pobūdžio teiginiai. E, atitiktis dėl, yra pastebėta daugeliu punktų, kalbant apie bankininkystės instituciją, norėčiau čia dabar pacituoti, kokios yra naudojamos formuluotės. labai panaši, bet e, kai kurios pateiktos detalės kelia klausimų. Taigi, ar mes kalbame apie mokėjimus, kurie nebuvo, dar nebuvo aptarti, ar kalbame apie konkursus, kurie nebuvo paskelbti, taip pat ar kalbame apie uh, konkursų skelbimo procedūrą, ar ji buvo sąžininga ir skaidri. Aš nežinau, ar galėtume su tuo taikstytis. Na, kalbant apie mūsų nuomonę, biudžeto kontrolės komitete reikėtų galbūt tą geriau aptarti ir dėl to reikėtų galbūt e, detaliau išnagrinėti auditorumų ataskaitą. Toks būtų mano pirminis komentaras, o antrasis komentaras dėl pasiūlymų kurios pateikė ponas Franculika. Dėl visų trijų institucijų jis pasirinko tą pačią formuluotę. Vienintelis skirtumas yra pavadinimas. Viskas tas pats. Europos bankininkystės institucija yra, jis pabrėžia faktą, kad 19 metais agentūra persikels iš Junktinės karalystės ir tai paveiks biudžetą. Aš e, tikrai e, abejoju, ar tai gali būti mūsų peržiūros pagrindas. Kad institucija tiesiog uh, pakeis savo būstinę. Na, o kalbant apie Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją, ten tikrai problemų yra. Reikėtų pagalvoti apie galimybės. Ir pasinaudoti jomis, o ne tiesiog rinkti kažkokius, kažkokias nuotrupas Reikia pagalvoti taip pat apie veiklą, kuriam yra priskirta teisės aktų kurėjo. Taip pat kolega pabrėžia, kad visos trys institucijos be savo dabartinių kompetencijų uh, įgys ir uh, papildomas kompetencijas dėl terorizmo finansavimo ir taip pat e, kovos su pinigų plovimu, bet e, ta užduotis tenka nacionalinėmis institucijoms. Na, aš pateiksiu keletą savo pakeitimų per ateinančias keletą dienų ir apžvelgsiu tos punktus. Tie teiginiai yra tokie abstraktus, kad mums jie nieko nepasako iš esmės. Manau, kad labai svarbu, kad mes e, pateiktume kon nuomonę. Thank you for the ECR group and I would like to welcome. Ačiū. Dabar norėčiau pasisveikinti su Ralf Paket nauju nariu. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai. Noriu trumpai prisistatyti su Ralf Paket. Pakeičiau kitą narį, kuris tapo Belgijos gynybos ministru. Nekantraudamas laukiu tolesnio darbo su jumis ne vien tik tai aptariant šiuos tris smulkius klausimus, na, aš suprantu, kad šios, šie pranešimai nėra patys politiškai jautriausi, bet vis tiek juos reikia aptarti. Dėl e, priežiūros institucijos ir perkelimo biudžeto bei personalo gal galima būtų susiprinti šios formuluotės. Yra kalbama ir apie kovą su pinigų plovimu. 2018-aisiais situacija pasistumėjo į priekį ir toliau vystosi. Girdėjome Deutsche Bank informaciją apie tarifus. Pranešėjas taip pat pabrėžia EBA e kaip e, pagrindinė žaidėja tarp institucijų ir tai atitinka komisijos rugsėjo mėnesio pasiūlymą. Mes peržiūrėsime visas dalis, kur yra kalbama apie ML ir CTF. Žinoma, turime minyje, kad dabar nereikėtų aptarinėti komisijos pasiūlymo, kalbančio apie ML galės skirtas EBA. Dėl neutralių formuluočių susijusių su breksitu aš tam pritariu yra kalbama ir apie to sąsąją su priežiūros institucijomis. Taigi, laukiu tolesnio darbo su jumis. Uh, charge... Ačiū. Tiesą sakant, biudžeto įvykdymo patvirtinimas gali būti politiškai jautrus klausimas, jis tikrai nėra neutralus. Alde. Dėkoju, pirmininkė. Aš esu visateisės kont komiteto narys. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra tai, kas labai rūpi kontkomitetui, kaip kad sakė ir langė. Ilgos kalbos aš dabar nesakysiu, bet pasakysiu štai ką. Pastaruoju metu mes matėme labai daug finansinių nusikaltimų mokesčių vengimo, pinigų plovimo, Ir visa tai rodo, kad priežiūra tikrai nėra tobula. Buvo išsakyta pastaba, kad nacionalinės priežiūros institucijos turėtų būti atsakingos, nėra tinkama. Mums reikia koordinacijos. Mums svarbu, kad ta koordinacija būtų užtikrinama. Man atrodo, kad pranešime per mažai apie tai kalbama ir audito rūmai nepakankamai išanalizavo šį aspektą. Todėl mes pateiksime pakeitimų ir manau, kad tą darysime ir pagrindinėme komitete. Apie pačią informaciją apie EBA ir perkelimą iš Londono į Paryžių reikėtų pasižiūrėti, kaip bus paveiktas finansavimas, personalas ir panašiai. Aš esu tikras, kad kitų metų ataskaitoje visą tai bus išdėstyta. Kalbant apie esmą, kitais metais mes matysime didelių pakeitimų, žinoma dėl to, apie ką užsiminė Bernard Lange. Reikia peržiūrėti vertinimo modelius, kurie yra naudojami įvairiose įmonėse ir e, per kuriuos yra kišamasi. Tai yra ta sritis, kur reikėtų gal elgtis atsargiau. Apskritai bendradarbiavimas tarp šių trijų priežaros institucijų ir nacionalinių institucijų nevyksta taip, kaip turėtų. Mes tikimės, kad paketas bus patvirtintas dar per šią kadenciją, todėl turime nepamiršti ir nacionalinių kompetitingų institucijų. Reikia dar viską patobulinti, kad priežiūra ES lygių vyktų, bet net baidytų nacionalinių institucijų. Dėkoju. Ačiū. Sven Gigold atrodo nėra. Ar kažkas iš žaliųjų pasisakys jo vardu? Ar kas nors kalbės Sven Gigold vardu, ar mes tiesiog periname prie kitos frakcijos? Nebuvo pateiktas atsakymas, tai greičiausiai atsakymas yra ne. Niekas nepasisakys jo vardu atrodo, daugiau nėra ir kitų frakcijų kalbėtojų, tai tada per vanš beres spontaniški pasisakymai. Ačiū. Pone pirmininkė, šis pranešimas dėl biudžeto gyventinimo įvykdymo yra labai svarbus ir komitetas atsakingas už, už biudžeto e, kontrolę atliko savo darbą, kuris yra tinkamas. E, bet šis pranešimas dėl biudžeto įvykdymo įgyvendinimo uh, E, nėra toks, e, kuris pristatytų visus aspektus, kuriuos galėtų pristatyti. Norėčiau pateikti nuoraidą dėl dviejų elementų, kurie buvo paminėti diskusijų metą. Visų pirma, labai svarbu žinoti, ar agentūros E, tos trys e, agentūros e, vertybinių popierių, draudimo ir pensijų bei bankininkistės institucija turėtų kištis, kalbant apie kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimą. Tai yra tios temos, kurios iki šiol yra diskutuojamos, o pranešime kuris bus patvirtintas kartu su Otmar Karas, turėtume prisiminti kad reikėtų apie tai galvoti ir kalbant apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kadangi tai yra tie dalykai, kurie yra labai svarbus taip pat ir komisijai, ir mūsų komitetui. E, taks pirmininkas e, taip pat turėtų į tai atsižvelgti, žiūrėdamas į mūsų išvadas, jas vertindamas, e, ko mes pasieksime Ar čia kalbama apie nacionalinių institucijų bendradarbiavimą, e, jų ne, jo nepakanka, e, kalbant apie e, kovą su pinigų plovimu, pakankamą kovą. Na, kalbant apie vidinį modelį, tos diskusijos, kurias jau mes ir taip turėjome, kai kalbėjome apie Europą, apie įvairius pranašumus, mums reikėtų pagalvoti apie kompetencijas. Ir, bet kalba vien apie kompetencijas e, nėra pakankama diskusija, kad kalbėtume apie visą biudžeto gyvendinimo patvirtinimą ir jo apimtį. Taigi nereikėtų e, įmaišyti daugiau elementų, kurie mums e, leistų nukrypti nuo tikrųjų diskusijų, kadangi mes turėtume nagrinėti esmę Thank you. So, uh... Ačiū. Pranešėjas, panas Franculika, atsiprašau, kad anksčiau netaip ištariau. Žinot, žmonės sensta, kartoja vis tas pačias klaidas. Na ne, tai nėra klaida. Aš tiesiog maniau, kad jūs kaip italas mane suprasite. Ačiū. Mane nustebino toks kritiškas pono langė požiūris. Aš per pastaruosius keliarius metus, kai buvo tvirtinami biudžetai visų trijų institucijų, nesugirdėjęs, kad jis tiek daug visko paminėtų, kiek šiandieną. Pone Langė, aš peržiūrėjau pastarųjų dešimties metų biudžeto įvykdymo patvirtinimus ir turiu pasakyti, kad jų struktūra yra labai panaši, juk čia kalbame apie patvirtinimą. Šio komiteto patarėjai man sakė, kad e, galima surašyti maksimum 1500 ženklų, įskaitant tarpus tarp jų. Tokia yra taisyklė. Aš paminėjau visus svarbius klausimus, kuriuos turi aptarti visos trys institucijos. Žinoma, kad daug ką reikia nuveikti. Aš nurodau, kad reikia kovoti su terorizmo finansavimu, su pinigų plovimu, kad reikia dirbti kartu. Jūs žinote, kad visų trijų institucijų bendradarbiavimas Europos centrinių bankų šiais klausimais irgi yra labai reikalingas, bet aš laukiu jūsų pakeitimų Jeigu norite įtraukti naujas temas, prašau. Aš girdžiu jūsų kritinį požiūrį, bet e, tokiu atveju e, jūs turite kalbėti apie realias problemas. Aš to negirdėjau. Jūs tik tai pasakėte, kad nekalbama apie kažką. Tai apie ką nekalbama, apie ką daugiau kalbėti. Aš peržiūrėjau pastarųjų dešimties metų biudžeto įvykdymo patvirtinimus ir struktūra tikrai buvo labai panaši. Aš čia dabar kalbu apie Europos bankininkystės instituciją, apie perkelimą į Paryžių, apie tos aspektus, kurie yra svarbus. Bet aš iš jūsų negirdėjau nieko apie realias problemas, realias temas. Dėkoju. Ačiū. Pakeitimus galima teikti iki gruodžio 6 dienos, jie bus svarstami sausio 10 dieną, kon balsavimas sausio 21 dieną. Ačiū. Dabar pereisime prie balsavimo. Please, I can, I ask... Man dabar reikėtų susirasti balsavimo sąrašą, gal frakcijos galėčiau paprašyti. klausimų. Pas jums žodis visgi. Ačiū, ponė pirmininkė, socialistų ir demokratų um, vardu norėčiau atidėti balsavimą dėl tų uh, lyginamųjų rodiklių, kadangi yra daug įvairių skirtingų nuomonių ir nenorėčiau, kad dabar būtų balsavimas dėl to. Thank you. Ačiū. EPP koordinatorius linksi, tai mat, manau pritarė. Taigi atidedam šitą klausimą. E, pradėsim balsuoti, bet pirmiausia pasitikrinkime. Balsuoti pradedam tikrinimosi vardan. Balsuoti baigiame. Ačiū. Minutėlė. Okay, so we start uh, amendment. Taigi, pradedam šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikrin elektroniškai uh, šeštas pakeitimas uh, mažų vidutinių įmonių rinkos. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Uh, A kompromisas kas už, kas prieš susilaiko primta. B kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. C kompromisas už, prieš susilaiko primta. D kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. E kompromisas už, prieš susilaiko priimta. G kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 20 pakeitimas su pranešėjo žodiniu pakeitimu už prieš susilaiko priimta. F kompromisas už prieš susilaiko priimta. 26 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 27 pakeitimas už prieš susilaiko priimta, 28 pakeitimo už prieš susilaiko priimta, 29 už prieš susilaiko priimta, 30 už prieš susilaiko priimta, 31 už prieš susilaiko pri, atmesta, 32 už prieš susilaiko tikrinkim. 32 pakeitimas tikriname elektroniškai. Balsuoti baigiame. 19 už, 18 prieš priimta. Keturiasdešimt ketvirtas už, prieš susilaiko priimta, antras už, prieš susilaiko. Tikrinkim elektroniškai dėl antro pakeitimo. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. 17 už, 15 prieš priimta, 36 už, prieš susilaiko priimta, 3 už, prieš priimta, ta pati dauguma, bet jeigu norit, galim pasikrinti, jeigu ne, einam 37. Atkrenta 38 už prieš susilaiko, bet 39 už prieš susilaiko patvirtinta, 40 už prieš susilaiko patvirtinta, 41 už. Tikrinkim 41 elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 42 už prieš susilaiko priimta, 43 už prieš susilaiko Tikrinkime elektroniškai 43. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 20 už 17 prieš. Ketvirtas už prieš susilaiko patvirtinta, 44 už prieš susilaiko, tikrinkime elektroniškai 44 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 20 už 15 prieš, 5 už prieš susilaiko priimta. Dabar dėl viso komisijos, pakeitimo su pakei, e, komisijos pranešimo su pakeitimais balsuojame vardiniu balsavimu. Balsuoti baigiame. 32 už, 5 susilaikė Aš jau parodžiau, neturiu balsavimo kortelės, tai man nepridėkite. Balsavimas dėl skatinimų, e, dėl trilogų balsavimas. Balsuokime elektroniškai, plus vienas balsas, balsuoti baigiame. 34 plus 1 kvalifikuota dauguma. Ačiū sveikinam pranešėją. Taigi dėl reglamento pirmiausia balsuojame. E, kolektyvinio investavimo fondo investacinis vienas. Kompromisas B už, prieš susilaiko patvirtinta. 18 už. Markus, čia tas garsusis failas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Procedūrinės taisyklės. Mes priėmėm šį dokumentą balsavimui. Procedūrinė pastaba, kad išvengtume kontroversijų. Pritarėm šiam prašymui, bet turiu aiškiai pasakyti, kad pakeitimai nebus priimami, jeigu jie E, nepateks į reglamento aprėti. Jeigu visi sutarsime politinėse frakcijose, kad reikia tokio pakeitimo, tada taip darysim. Bet e, šiaip e, neturim teikti kitokio pobūdžio pakeitimo. Nediskutuokim apie tai, dėl to buvo nubalsuota jeigu reikės, e, suteiksiu žodį, bet aš e, kalbu ir apie e, būsimus posėdžius, kad žinotumėt tvarką, kad jeigu bus teikiama pakeitimų, tai tie pakeitimai turi sus, būti susiję su teksto esminiu turiniu. Rainai. Aš pirmininkė, tik noriu Jums padėkoti. kad e, leidote mum peržiūrėti pirmą lygmenį. Anksčiau to nebuvo daroma, anksčiau tai nebuvo žinoma. Taigi aš e, dėkoju Jums už e, tai, kad sutikė teisę dėl to balsuoti. Jeigu komisija kitą kartą teiks dokumentą, turės įtraukti visas priemonės, o ne tik tai antro ramščio priemonės. Taigi aš labai dėkoju ir gerbiu už jūsų taisyklės. Taigi tęsim balsuoti E kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta komisijos pasiūlymą su pakeitimais. Balsuojame, balsuojame elektroniškai. Jūs jau turite balsavimo kortelę ar ne? Balsuoti baigiame. 34 už, 5 susilaikė. Kolektyvinio investavimo fondo investicinis vienis raktas sudarimas priimta. Balsuot baigiam. 33 už, vienas prieš, 5 susilaikė galime pradėti trilogo dėrybą, sveikinim pranešėją. O dabar balsuojam dėl direktyvos. E. Už prieš laikė patvirtinta. D. Kompromisas už. 11 puslapis. D. Už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar dėl viso komisijos dokumento su pakeitimais balsuokime elektroniškai. Balsuoti baigiame. 34 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Balsuojam dėl tarp institucinių dėrybų pradėjimo. Balsuojam vardiniu balsavimu. Balsuoti baigiame. 33 už, 4 prieš, 2 susilaikė sveikinam pranešėją. E, rodikliai atidėti, dabar pereinam prie bendros skaitmeninių paslaugų mokesčių, kurio apmokestinamos pajamos, gaunant teikiant tam tikras skaitmeninės paslaugas sistema. 30, 31 ir 32 pakeitimai. Balsuokime elektroniškai vardiniu balsavimu. Balsuoti pradedam. Vardinis balsavimas numatytas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 34 prieš, 4 už. Kompromisas A už, prieš susilaikė priimta. B kompromisas už prieš susilaikė priimta, 140 pakeitimas už prieš, su, tikrinkim elektroniškai, balsuoti pradedam. 140 pakeitimas, balsuoti baigiame, atmesta. 20 prieš 19 už. 1, 4, 1 už, prieš, susilaikė, atmesta. C kompromisas už, prieš susilaikė priimta. D kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 154 tikrinkime elektroniškai, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame 20 prieš 19 už atmesta. 25 už. Tikrinkime elektroniškai, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 24 už 15 prieš. 156 už prieš. EPP už. Susilaikė primta. 157 už prieš. Tikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. 20 prieš 19. E kompromisas už prieš susilaikė priimta. 27 pakeitimas už. Tikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 23 už 16 prieš. 166, 167 už. Prieš. Tikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Vieno balsų persvaro. Gerai, kad pasitikrinom. 168 už, prieš, susilaikė atmesta. 169 už, prieš. Pastikrinkim, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 20 prieš 19. 170 už prieš susilaikė. Patvirtinta. 171 už prieš susilaikė. Patvirtinta. 172 už prieš susilaikė. Patvirtinta. 173 ir 4 už prieš susilaikė. Patvirtinta. F kompromisas už prieš susilaikė. Patvirtinta. 179 už prieš susilaikė susilaikė priimta. G kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 40 pakeitimas už, prieš. Liberalai, tikrinkim elektroniškai. Kelkite rankas, kai balsuojate. Balsuoti baigiame. Patvirtinta 21, 1 už 15 prieš. 41 už prieš Patikrinkim 41 pakeitimą. Liberalai už, tai tikrai bus patvirtinta. Taip, patvirtinta. Vienas už, prieš. Tikrinkim pirmą pakeitimą. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Patvirtinta. Vieno balso persvara. 42 už, prieš, susilaikė. Priimta. H kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. I kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. J kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. K kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 71 už, prieš susilaikė atmestas. 72 už, prieš susilaikė atmestas. L kompromisas už, prieš susilaikė priimta. M už, prieš susilaikė priimta. 78 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 79 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. M kompromisas už, prieš susilaikė patvirtina o už prieš susilaikė priimta, dešimtas pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 88 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, 89 už prieš susilaikė priimta, 90 už prieš susilaikė. Pasitikrinkim dėl 90. Balsuoti pradedam. balsuoti. Baigiame patvirtintą. P kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Q kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 103 pakeitimas už, prie. Tikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiame. Atmesta. 23 prieš 16. 104 pakeitimai už prieš susilaikė, atmesta 105 už prieš susilaikė, atmesta 106 už prieš susilaikė, priimta 107 už prieš susilaikė, priimta 14 už prieš su... Tikrinkim 14, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 15 už, prieš Tikrinkime elektroniškai 14. Balsuoti baigiame 20 prieš 19. 108 už, prieš. Tikrinkim elektroniškai 108. Turėtų būti tokia pati situacija. Balsuoti baigiam. Taip, 20 už 19 prieš, priimta. 109 už, prieš, susilaikė, priimta. 110 už, prieš susilaikė priimta. R kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 117 už, prieš susilaikė priimta. 119 už, prieš susilaikė priimta. 120 už, prieš susilaikė priimta. 17 už, prieš susilaikė priimta. S kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 127 už, prieš susilaikė atmesta. 128 už, prieš susilaikė priimta visas komisijos pasiūlymas su pakeitimais. Balsuokime vardiniu balsavimu. Balsuoti baigiame. 33 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Sveikinam pranešėją. Balsuojame blokais nuo 33 iki 39, kas už prieš susilaikė atmesta. Taigi teisinė rezoliucija patvirtinta su pakeitimais. Hello, we go to um, the Rosati. O dabar balsuosime dėl uh, dar iš Rosati pranešimo. Kažkur pasimetė pavadinimą. Įmonių reikšmingos skaitminės veiklavietės apmokestinimas. 50 pakeitimas. Balsuojam vardiniu balsavimu. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. 37 už, 36 prieš, atmestas. Jūs balsavote už savo pakeitimus, 64 už, e, prieš e, susilaikė priimtas, 64 atmestas, 65 už, prieš susilaikė pasitikrinam 65. Balsavimą baigiam, 2019 prieš priimtas. 65, 67, 9 už prieš pasitikrinam. Balsavimą baigiam. Primtas 79 už prieš susilaikę pasitikrinam. Žinau, taip sakant, ko baigsis, bet nežinau tiksliai. Balsavimą baigiam. E, patvirtintas. 80 už prieš pasitikrinam. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. 90 19 už atmestas. 81 primtas, 82 už prieš e, atmestas, 83, e, 4 ir 9 balsuojame. Balsavimą baigiame. 20 už e, primtas. 85 ir 86 už prieš susilaikę atmes, primtas, 87 už prieš susilaikę pasitikrinam 87. Balsavimą baigiam. Priimtas. 88. Ne. 89. Už prieš. E, dėl 89 balsuojame. Pastikrinam. Balsavimą baigiam. Lygiosios atmestas. 90 e, už prieš susilaikę atmetam, 91 už prieš susilaikėm priimtas. 92 pastikrinam. 91 pasitikrinam. Balsavimą pradedam. Liberalai balsuoja už, sako pirmininkas. Balsavimą baigiam. Priim, priėmėm. Tai žmandras už prieš susilaikė atmesta, 93 už prieš susilaikė. Pasitrikirinam 93. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Patvirtinam. 95 už prieš susilaikė priimtas, 96 ir 10 už prieš susilaikė priimtas, 97 už prieš susilaikė priimtas, 98 už prieš susilaikė atme, priimtas, H kompromisas už prieš susilaikė priimtas, 104 už prieš susilaikė priimtas, kompromisas K už prieš susilaikė priimtas. 12 pakeitimas už prieš susilaikė. Pasitikrinam 12 pakeitimą. Balsavimą baigiam. Priimtas. 106 e, pakeitimas už prieš susilaikę priimtas, 108 už prieš susilaikę priimtas priimtas, 109 už prieš susilaikė priimtas, kompromisas į už prieš susilaikė priimtas, 114 už prieš sus... pasitikrinam. Balsavimą baigiam. Primtas. 116 už prieš susilaikė priimtas. 14 už prieš susilaikę priimtas, e, kompromisas J už prieš susilaikę priimtas, 20 už prieš susilaikę priimtas, 21 už prieš susilaikę pasitikrinkim. Balsavimą baigiam. Atmestas. E, kompromisas A už prieš susilaikę priimtas, 25 už prieš susilaikę priimtas atmestas. 26 už prieš susilaikė, pasitikrinkim. 26 balsavimą baigiam, atmestas. Kompromisas B už prieš susilaikė primtas, antrasis pakeitimas už prieš susilaikė primtas, 33 už prieš susilaikė primtas, kompromisas C už prieš susilaikė primtas Primtas 36 už prieš. Pasitikrinkime. Balsavimą baigiam. 37. Trisdešimt septintas. 38 už prieš susilaikė atmestas, 39 už prieš pasitikrinkime. Balsavimą baigiam, patvirtinam. 41 už prieš pasitikrinkime. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiam. Atmestas. Kompromisas D. Už prieš susilaikė patvirtintas. Kompromisas E. Atsiprašau, reikia atskirai balsuoti. Čia visai kitas, sako pirmininkas balsavimo sąrašas. Dėl 109 balsuojame už prieš E, tai yra ne mūsų sąraše. Evangeliai dėl 60 e, straipsnio yra naujas, 109 dėl 6 straipsnio, 109 pakeitimas. Tai mes už tikriausia. Analogiškai, sako pirmininkas, turėtume būti už, bet šimtas devintas. pasikeitė tvarka. Balsuom dėl 109. Pasitikrinkime. Balsavimą baigiame. Atmestas. 46. E, Ir pasitikrinkime. Balsavimą pradedame. Džioli pakeitimai. balsavimą nu, pradedam dėl 46. Kitas bus kompromisas. Pakeitėm šiek tiek tvarką. Balsavimą baigiam. Atmestas. Dabar balsuojam dėl kompromiso E. Už prieš susilaikė patrimtas 46. Mes jau už jį balsavom. 47 už prieš susilaikė atmestas, 48 už prieš susilaikė atmestas, kompromisas F už prieš susilaikė patvirtintas, kompromisas G už prieš susilaikė patvirtintas, 57 ir 7 už prieš susilaikė primtas, 58 už prieš susilaikė primtas, už prieš pasitikrinam 61. Balsavimą baigiam. Atmestas. Dėl komisijos e, pasiūlymo e, balsavim, vardinį balsuojam baigdiniu balsavimu. Balsavimą baigiam. 36 už, 1 prieš, 2 susilaikę. Dabar pabalsuosime dėl 16, 17 ir 18. Už, prieš, susilaikė, atmestas tai tvirtinam teisės akto rezoliuciją, sveikinam pranešėją. Dabar metinė konkurencijos politikos ataskaita. A kompromisas kas už? kas prieš, susilaiko priimta. B kompromisas, kas už, susilaiko priimta. 26 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 29 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. 33. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 34. Kas už, prieš, su, pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Have a flood here. Vote is closed. Uh, rejected 23 to atmesta. 23 prieš, 15 už. Dabar E kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 42, kas už, prieš susilaiko priimta. 44 už, prieš susilaiko priimta. F kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 50, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. G kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. H kompromisas už prieš susilaiko priimta. G kompromisas buvo, dabar H už prieš susilaiko priimta. O kompromisas už prieš susilaiko priimta. Ga, už prieš susilaiko priimta. 89, kas už prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime. Yeah, no, my vote is closed. Is adopt. Balsamas baigtas. 23 už, 15 prieš. Atsimtas. 91 kas už prieš susilaiko priimta. K kompromisas už prieš susilaiko priimta. L kompromisas už prieš susilaiko priimta. N už prieš susilaiko priimta. 107 pakeitimas kas už prieš. Pasitikrinkime 107. Balsavimas baigtas. Priimta. N kompromisas už prieš susilaiko priimta. 111 kas už prieš susilaiko priimta. E, dviguba V kas už prieš susilaiko priimta. 117 kas už prieš susilaiko pastikrinkime. Balsavimas baigtas priimta. 23, 15. 118 po Q kompromiso turėjo būti dabar 118, kas už prieš susilaiko priimta, 120 už prieš pasitikrinkime 120. Balsavimas baigtas. 22 už, 16 prieš, priimta. 122 kas už, prieš susilaiko priimta. 128 kas už, prieš. Pasitikrinkime 128. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 22.18. 129 kas už, prieš. Pasitikrinkime 129. priimtas, dabar P kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 136, kas už, prieš, pasitikrinkime, 136, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas, priimta. Q kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vėjo kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 145, kas už, pasitikrinkime. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 146 kas už, prieš susilaiko priimta. 147 kas už, prieš pasitikrinkime. 147. Balsavimas baigtas. Priimta. 150 už, prieš, susilaiko. Pastikrinkime. 150. Balsavimas baigtas. Priimta. 35 už, 3 prieš. 152 kas už, prieš. Pasitikrinkime. 152. Balsavimas baigtas. Priimta. 153. Kas už? Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmestas 154, kas už prieš susilaiko priimta. Ir kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 159 kas už, prieš, EPP, jūs prieš, susilaiko atmesta, 160 kas už, prieš, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. 161 kas už, prieš, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. 162 kas už, prieš, pasitikrinkime 162. Vote is close. Balsavimas baigtas, priimtas. 163 kas už, prieš, pasitikrinkime 163. Balsavimas baigtas. Priimta. 165 kas už, prieš. Pasitikrinkime 165. Balsavimas baigtas, priimta. 166 kas už, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas, priimta. S kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 173 pakeitimas kas už, prieš pasitikrinkime. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Tie komprom... Primta, tie kompromisas kas už, prieš pasitikrinkime. Balsavimas baigtas, priimta. O kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 190 kas už, prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas, priimta. 185 kas už, prieš. Pasitikrinkime. 185. Balsavimas baigtas. Priimta. 187 kas už, prieš susilaiko atmesta. 192 kas už. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. 194 kas už, prieš susilaiko. Priimta. 197 kas už prieš susilaiko atmesta, 198 kas už prieš susilaiko priimta, 199 kas už prieš pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. 202 kas už prieš susilaiko priimta. C kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. D kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 211, kas už, prieš pasitikrinkime. Balsavimas baigtas, priimta. 212, kas už, prieš susilaiko priimta. 213, kas už, prieš susilaiko priimta. 214, kas už, prieš susilaiko atmesta. DA kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 218, kas už prieš. Pasitikrinkime 218. Balsavimas baigtas, atmesta. 220 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 221 kas už, prieš, susilaiko priimta. Vienas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar cituojamoji dalis, antroji, kas už prieš susilaiko primta, trečia už prieš susilaiko primta, antras pakeitimas, kas už prieš pasitikrinkime. Balsavimas baigtas, priimta. Ar reikia dėl trečio balsuoti? Trečias pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Lygiosios atmesta. Ketvirtas pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Cituojamoji dalis ketvirtoji ir penktoji. Kas už prieš susilaiko priimta. Penktas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Penktas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Dabar siūlau kartu balsuoti dėl stojimo dalių nuo šeštos iki dešimtos. Ar sutinkate? Kas už prieš susilaiko priimta? Šeštas pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta? Septintas, kas už? Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Lygiosios atmesta. Aštuntas kas už prieš susilaiko priimta, devintas kas už, prieš susilaiko priimta, dešimtas. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 18 už, 17 prieš priimta. 11 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Konsultuomosios dalys 12. Kas už, pasitikrinkime. Balsavimas baigtas, lygiosios atmesta. 13 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta, 14 kas už prieš susilaiko priimta, 15 kas už prieš susilaiko priimta, 16 kas už prieš Alda. 16 priimta. 17 už prieš pasitikrinkime 17. Balsavimas baigtas, priimta. Inte pirma dalis už, prieš. Pasitikrinkime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, priimta. Inta antras, kas už prieš susilaiko priimta, trečia, trečias už prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. Dėl inta 4 balsavimo, tik dabar inta 5. Ne, tai buvo inta 3, dabar balsuojame dėl inta 4, kas už prieš susilaiko priimta, inta 5, kas už prieš susilaiko priimta, inta 6, kas už prieš susilaiko priimta, 7, kas už prieš susilaiko priimta, 8, kas už prieš susilaiko priimta, 9, kas už prieš susilaiko priimta, 10, kas už prieš susilaiko priimta, 11, už prieš susilaiko priimta, 12, už prieš susilaiko priimta. Pirma dalis, agri, kas už prieš susilaiko, pastikrinkime. Balsavimas baigtas. Primta. Agri antra dalis, kas už, prieš susilaiko priimta, trečia už, prieš susilaiko priimta, ketvirta už, prieš susilaiko priimta, penkta už, prieš susilaiko priimta, šešta už, prieš pasitikrinkime, šešta. Balsavimas baigtas. Septintas už, prieš Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Devinta dalis už prieš susilaiko priimta. Dešimta už prieš susilaiko priimta. Vienuolikta už prieš susilaiko atmesta. Dvylikta jau apėmėm, ne? Dvylikta kas už prieš Pasitikrinkime 12 dalis. Balsavimas baigtas. Atmesta. 13 agri už, prieš, susilaiko atmesta. 14 už, prieš, susilaiko priimta. 15 už, prieš. Pasitikrinkime 15 dalis. Balsavimas baigtas. Primta. Agri 16 už, prieš, pasitikrinkime. Agri 16 dalis. Balsavimas baigtas. Lygiosios. Atmesta. Agri 17 dalis kas už, prieš, susilaiko, primta. Agri 18 už, prieš, susilaiko, atmesta. Agri 19 už, prieš, pasitikrinkime, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas, priimta. Dabar dėl viso teksto su pakeitimais kas už. Vardinis balsavimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. 32 už, 2 prieš, 1 susilaikė, tekstas patvirtintas, sveikinu pranešėją. Kitas posėdis ketvirtadienį, 6, kadangi yra numatytas balsavimas. Kalėdų senelis neteis, bet jis atneš šaltį, jeigu nedalyvausite balsavime. Tai prašau, balsuokite. Dabar posėdis baigtas. Mm. I'm really concerned because if we are such